pritarėte siūlomai darbo tvarkiai. Ar sutinkate su praėjusio posėdžio protokolais? Matau, kad sutinkate. Pirmininkas pranešimų kaip įprasta neturi, tai perkime iš karto prie ketvirtojo darbo tvarkės klausimo. Tai yra Europos komisijos bendro biudžeto vykdymo patvirtinimas. Ar pranešėja turėtų kokių pastabų. Pastabų nėra, taigi iš karto pradame balsuoti. Pirmasis pakeitimas šakės, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Antrasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Pirmasis kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Šeštasis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta, septintasis pakeitimas kas už, prieš susilaiko atmesta, aštuntasis kas už, prieš susilaiko pritarta, devintasis kas už, prieš susilaiko pritarta, dešimtasis pakeitimas kas už, prieš susilaiko pritarta. Elektroniniu būdu balsuosime dėl dokumento, dėl nuomonės projektos visais pakeitimais. Pradame balsuoti. Tarp FDD atstovų yra vienu balsuojančiuoju per daug. Prašau, išaiškinkite. Kas turėtume balsuoti? Balsuoti baigiame. 50, 45 už, 4 prieš 8 susilaikė pritarta. Sveikiname ponę Jetinmekį. Dabar pereikime prie išorės veiksmų tarnybos biudžeto vykdymo patvirtinimo. Ar pranešė turėtų pastabų? Pastabų pranešė neturi. Pradedame balsuoti. Pirmasis pakeitimas kas už? Prieš susilaiko pritarta. Antrasis kas už? Prieš susilaiko pritarta. Trečiasis kas už? Prieš susilaiko pritarta. Ketvirtasis kas už? Prieš susilaiko pritarta. Penktasis kas už? Prieš susilaiko pritarta. Šeštasis kas už? prieš susilaiko atmesta, septintasis kas už, prieš susilaiko pritarta, aštuntasis kas už, prieš susilaiko pritarta, devintas kas už, prieš susilaiko pritarta, dešimtas kas už, prieš susilaiko pritarta, vienuoliktas kas už, prieš susilaiko pritarta, dvyliktas kas už, prieš susilaiko pritarta, tryliktas kas už, prieš susilaiko atmesta, 14 kas už, prieš susilaiką pritarta, 15 kas už, prieš susilaiką pritarta, 16 kas už, prieš susilaiką pritarta. Elektroniniu būdu balsuojame dėl viso dokumento su pakeitimais, balsuoti pradame. Abstimmung ist geschlossen. Balsuoti baigiame. 51 už, 5 prieš, 7 susilaiko, pritarta, abu mėgaliai neturintis kortelių balsavimo yra kolega Galeris ir aš, pereiname prie šešto darbo turkis klausimą. Tai yra metinė ataskaita dėl žmogaus teisų ir demokratijos pasaulyje. Dabar pradėsime tikrąjį darbą. Ponas Panceri. Prieš paskelbent nuosprendį norėtume išklausyti jūsų pastabų. Prašau šiek tiek tylos ir ramybės salėje. Ir ponas Lyts galėtų šiek tiek tyliau konsultuotis. 64 pakeitimas už prieš susilaikė pritarta. 70, ne, 67 už prieš susilaiko atmesta, 68 už prieš susilaikė atmesta, 69 kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Pritarta. 70 pakeitimas iš dviejų dalių, kas už pirmąją dalį, kuri baigėsi among the member states žodis, kas už prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko atmesta. 71 pakeitimas, kas už prieš susilaiko Pritarta 72, kas už, prieš susilaiko. Pritarta. Pirmasis kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko. Pritarta. Balsuojame dėl 79 pakeitimo, kas už, prieš susilaiko. Atmesta. 80 pakeitimas dvi dalis. Kas už pirmą dalį taip kaip parašyta balsavimo sąraše, be to papildinio, kas prieš susilaiko atmesta, kas už antrąją dalį, nėra prasmės, manau, balsuoti irgi atmesta. 81 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 82 kas už, prieš susilaiko pritarta. Dabar perkime prie 83 pakeitimo iš dviejų dalių. Pirmoji dalis su žodžiais e, specifically among Middle East countries, e, tai yra siūloma išbraukti jos, kas už prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, už šios žodžius prieš susilaiko reikia pasitikslinti elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. SND hat zwei Abstimmungen zu viel. Tarp socialistų ir demokratų yra dviem balsuojančiais per daug. Ponas Fleckensteinas naudojasi visomis galimybėmis savo žmogaus teisės apsaugoti. Balsuoti baigiame. 24 už, 37 prieš, vienas susilaikė, atmesta. 84 pakeitimas dvi dalis, tas pažaidimas, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko, manau, kad ta pačia dauguma atmesta. 85 ir 6 kartu, kas už, prieš susilaiko pritarta, 87 kas už, prieš susilaiko pritarta. Dar kartą, kas už 87, kas prieš, susilaiko atmesta 88, kas už, prieš, susilaiko atmesta 89 iš dviejų dalių, kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaiko atmesta, kas už antrąją dalį, kas prieš, susilaiko atmesta. Devyniasdešimtas kas už prieš pasitikslinkime. Balsuoti baigiame. 27 už 35 prieš 2 susilaikė atmesta. Dabar balsuokime dėl 91 pakeitimo, kas už prieš susilaiko atmesta. 92 kas už prieš susilaiko pritarta. 93 kas už prieš susilaiko pritarta. 94 kas už prieš susilaiko atmesta. 95. Kas už? Prieš susilaiko pasitikslinkime. Balsuoti baigiame. 25 už 26 už 35 prieš 2 susilaikė atmesta. Antrasis kompromisinis pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. 28 pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. Trečiasis kompromisinis pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. 103 pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. 104 kas už prieš Manau, kad pritarta, tačiau pasitikrinkime elektroniniu būdu. Sergumo dėliai. Balsuoti baigiame. 37 už, 25 prieš, 2 susilaikė pritarta, 105 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 106 kas už, prieš susilaiko pritarta, 107 kas už, prieš susilaiko pritarta, 108 kas už, prieš susilaiko atmesta, 109 kas už, prieš susilaiko atmesta. 110 kas už prieš susilaiko atmesta. Ketvirtasis kompromisas kas už prieš susilaiko pritarta. 115 kas už prieš susilaiko pritarta. 112 kas už prieš susilaiko atmesta. Penktasis kompromisas kas už, prieš susilaiko pritarta, 119 kas už, prieš susilaiko pritarta, 120 kas už, prieš susilaiko atmesta, 121 kas už, prieš susilaiko pritarta, 122 kas už, prieš susilaiko pritarta, 123 kas už, prieš susilaiko atmesta, 124 kas už, prieš susilaiko pritarta, 125 kas už, prieš susilaiko pritarta, 126 kas už, prieš susilaiko pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. 34 už, 35 už, 28 prieš, vienas susilaikė, tiksliau 29 prieš, pritarta. Kelintas čia buvo pakeitimas. Šeštasis kompromisas dabar, kas už, prieš susilaiko pritarta. Tada panceri pakeitimas, e, stresinis pakeitimas, norėjau pasakyti, tačiau balsuosime atskirai. Tai yra dalimis, kas už pirmąją dalį, prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko atmesta. 131 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 132 su žodinė pataisa, kas už, prieš susilaiko atmesta. Norite pasitikrinti gerai. Pradedame balsuoti dėl 132. Ist mit 30. 31 Pritarta. 31 balsavo už, 30 prieš. 133 kas už, prieš, susilaiko pasitikrinkime. Apšilas kišlasim. Balsuoti baigime. 33 už, 30 prieš, vienas susilaikė pritarta, 134, kas už, prieš, susilaiko atmesta, 136, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 137, kas už, prieš, susilaiko atmesta, 138, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 139 kas už, prieš susilaiko pritarta. 7 kompromisas kas už, prieš susilaiko pritarta. Dabar balsuojame dėl 170 pakeitimo, kas už, atsiprašo pirmininkas, 140 pakeitimas, nes su naujais sakiniais būčiau geriau pastebėjęs, kas už prieš susilaiko pritarta 141, kas už prieš susilaiko pritarta 143, už prieš susilaiko atmesta 144, už prieš susilaiko pritarta 145, kas už prieš susilaiko pritarta 146, kas už prieš susilaiko pritarta 147, kas už prieš susilaiko pritarta 148 kas už prieš susilaiko atmesta. Aštuntasis kompromisas kas už prieš susilaiko pritarta. 155 pakeitimas kas už prieš susilaiko atmesta. 156 kas už prieš susilaiko atmesta atmesta, 157 kas už prieš susilaiko atmesta, 159 kas už prieš susilaiko. Pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. 31 už 22 prieš 10 susilaikė, pritarta. 161 kas už, prieš susilaiko pritarta. 160 kas už, prieš susilaiko pritarta. 162 kas už, prieš susilaiko pritarta. 163 kas už, prieš susilaiko atmesta. 164 kas už prieš susilaiko atmesta. 165 kas už prieš susilaiko atmesta. 166 kas už prieš pasitikrinkime. Balsuoti baigiame pritarta 34 balsais už, 35 už, 26 prieš 3 susilaikius. 168 kas už, prieš susilaiko pritarta. 169 kas už, prieš susilaiko pritarta. 1 eilėje jau kelia rankas 100. 100 kas už prieš susilaiko atmesta. 171 kas už prieš susilaiko atmesta. 172 kas už prieš susilaiko atmesta. 173 už prieš susilaiko atmesta. 174 kas už prieš susilaiko pritarta. 176 kas už prieš susilaiko susilaiko pritarta. 175 kas už prieš susilaiko atmesta. 177 kas už prieš susilaiko atmesta. 178 norite pasitikrinti dėl 177 gerai. Balsuoti baigiame. Atmesta 30. Vienam balsavus už 32 prieš 3 susilaikiusius. Sakalo akis. 31 už 32 prieš. Atmesta. Jis neturi savo balsavimo kortelės. Jeigu būtų vienodai balsai pasiskirsta, būtų vis tiek buvę atmesta. 179 kas už. 178 kas už prieš susilaiko. Ta pati dauguma, bet pasitikrinkime. Pati baigiame. Pritarta 32 balsavus už, 30 prieš 179 už, prieš susilaiko atmestą. 180 kas už, prieš susilaiko atmestą. 181 kas už, prieš susilaiko atmestas, 182 kas už, prieš susilaiko pritarta. Norite pasitikrinti? Gerai. Dėl 182 tikrinamės. Balsuoti baigiame. 34 už, 30 prieš, vienas susilaikė pritarta, 183 kas už, prieš susilaiko pritarta, 184 kas už, prieš susilaiko atmesta. 185 kas už, kas už, kas prieš susilaiko pritarta, devintasis kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta, 186 dabar, kas už, prieš susilaiko atmesta, dešimtasis kompromisas, ne. Dar reikia dėl 121 balsuoti, kas už, prieš susilaiko, pritarta 122, kas už, prieš susilaiko atmesta, 123 kas už prieš susilaiko atmesta, 124 už prieš susilaiko pritarta, 125 kas už prieš susilaiko atmesta, 126 kas už prieš susilaiko tikrinamis. Dėl 126. Balsuoti baigiame. 30 už, 34 prieš, atmestas 127, kas už, prieš, susilaiko atmesta, 128, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko pasitikriname. Balsuoti baigiame. 24 už 37, prieš 25 už atmestą. 199 kas už, prieš susilaiko pritarta, 200 kas už, prieš susilaiko atmestą, 201 kas už, prieš susilaiko pritarta, 202 kas už, prieš susilaiko pritarta, 203 kas už prieš susilaiko pritarta, 204 kas už prieš susilaiko atmesta, 100 kompromisas už prieš susilaiko pritarta, 213 pakeitimas kas už prieš susilaiko pritarta. Toliau balsuosime dėl 217, kas už prieš susilaiko atmesta. 218, kas už prieš susilaiko pritarta. 219, kas už prieš susilaiko pritarta. 221, kas už prieš susilaiko atmesta. 222, kas už prieš susilaiko pritarta. 223, kas už prieš susilaiko pritarta. Norite pustikrinti dėl 223 tikrinamės. Balsuoti baigiame. Pritarta 35 už 25 prieš Tarkim, susilaikius 224, kas už, prieš susilaiko atmesta 225, kas už, prieš susilaiko pritarta 226, kas už, prieš susilaiko tikrinamės. Dėl 226. Balsuoti baigiame. Atmesta. Du šimtai dvidešimt septintas Henkelio pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmesta. 228 kas už, prieš susilaiko pritarta. 229 kas už, prieš susilaiko atmesta. 230 kas už, prieš susilaiko atmesta, 231 kas už, prieš susilaiko pritarta, 232 kas už, prieš pasitikrinkime. Apšiūs Balsuoti baigiame. 34-26 prieš pritarta. 11 kompromisas kas už, prieš susilaiko pritarta. 235 pakeitimas kas už, prieš susilaiko pritarta. 12 kompromisas kas už, prieš susilaiko pritarta. 238 pakeitimas kas už, prieš susilaiko pritarta. 239 kas už, prieš susilaiko pritarta, 241 kas už, prieš 241. Kas už? Kas prieš? Pritart. Norite pasitikrinti? Whisky? So, apšėmas išlasu. Balsuoti baigiamą. 34-27 prieš, pritarta 243, kas už, prieš, susilaiko, tikrinamės. mit 34 zu 34 už 30 prieš pritart. 245 kas už prieš susilaiko atmesta. 246 kas už. Reikia viską. Balsuoti baigiame. people left. Dar 11 kolegų nebalsavo. One has left. Ar 11 išėjo iš salės. Seven people have not yet voted. Dar septyni nariai nebalsavo. So, closed. Balsuoti baigiame. Atmesta 30 už 31 prieš. 247 kas už prieš susilaiko tą pačią daugumą atmestą. 246 dėl jo pirmiausia balsuojame, kas už, bet jau balsavome dėl jo. Dar kartą balsuokime. Kažkas susipainiojo, nieks nežino kas. 246. 246. Kas už? Kas prieš? Susilaiko atmestą. 247. Kas už? Prieš susilaiko atmestą. 242. Kas už? Prieš susilaiko atmestą. 244. Kas už? prieš susilaiko pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. 35 už 30 prieš pritarta. 248 kas už prieš susilaiko atmesta. 13 kompromisas kas už prieš susilaiko. Pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. 34 už 29 prieš pritarta. Dabar balsuojame dėl 251. 251 kas už, prieš susilaiko pritarta 255 kas už, prieš susilaiko atmesta 256 kas už, prieš susilaiko atmesta 257 kas už, prieš susilaiko atmesta 258 kas už, prieš susilaiko pritarta 259 kas už, prieš susilaiko pritarta, 260 kas už, prieš susilaiko pritarta, 261 kas už, prieš susilaiko pritarta, 262 kas už, prieš susilaiko pritarta, 263 kas už, prieš susilaiko pasitikrinkime. Die Abstimmung ist geschlossen. Balsuoti baigiame. 27 už 35 prieš atmestą 264 kas už prieš susilaiko atmestą 265 kas už prieš susilaiko pritarta 266 kas už prieš susilaiko atmestą 267, kas už prieš susilaiko pritarta, 268, kas už prieš susilaiko pritarta, 269, kas už prieš susilaiko atmesta, 270, kas už prieš susilaiko atmesta, 271, kas už prieš susilaiko. Dar kartą, 271, kas už prieš Pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. 33 už 32 prieš pritarta. 272 kas už prieš susilaiko atmesta 273 kas už prieš susilaiko pritarta 200 74. Kas už prieš susilaiko atmesta. 275. Kas už prieš susilaiko pritarta. 276. Kas už prieš susilaiko atmesta. 277. Kas už prieš susilaiko atmesta. 280. Kas už prieš susilaiko atmesta. 278. Kas už prieš susilaiko pritarta, 279 kas už, prieš susilaiko atmesta, 282 kas už, prieš susilaiko. Pasitikrinkime, manau, kad pritartų. Geschlossen. Mit einem. Balsuoti baigiam. 31 e, už, 30 prieš pritarta, 283 kas už, prieš susilaiko atmesta, 284 kas už, prieš susilaiko. Pasitikrinkime. 284. Balsuoti baigime. 31 už, 29 prieš, pritarta 285, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Dabar balsuosime dėl 286, kas už prieš susilaiko pritarta, 287, kas už prieš susilaiko pritarta. 288, kas už prieš susilaiko pritarta. 289 e, iš dviejų dalių. Pirmoji dalis be, especially antroji dalis su, especially kas norėtų be, especially žodžio, prašau balsuoti už pirmąją dalį. O dabar e, dar kartą už žodį specialį. Aš galvojau, kad Europos liaudės partija yra ypatinga, tai yra especially, bet jos balsų nepakako. Atmesta. Antroji dalis yra atmesta. Ar norite elektroniniu būdu balsuoti dėl antrosios dalies su žodžiu especially? Balsuojame. Das war doch klar abgelehnt, ne? Ja. Ja. Closed. Balsuoti baigiam. 23 už 33 prieš atmestą. 291 kas už, prieš susilaiko atmesta, 290 kas už, prieš susilaiko atmesta, 292 kas už, prieš susilaiko atmesta, 293 kas už, prieš susilaiko atmesta, 294 kas už prieš susilaiko pritarta, 225 kas už, prieš susilaiko pritarta, 296 kas už, prieš susilaiko. Vėl buvo neaiškus rezultatas, pasitikrinkime. Dėl 296. Balsuoti baigime. 36 už 28 prieš pritartą. 297, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko atmesta, kas už antrąją dalį, kas prieš atmesta, kas už 14 pakeitimą, kas prieš susilaiko pritarta. 301, kas už prieš susilaiko atmesta. 302 kas už prieš susilaiko pritarta. 305 kas už prieš susilaiko atmesta. 304 už prieš susilaiko atmesta. 306 už prieš susilaiko atmesta pritarta 307, kas už prieš susilaiko, pritarta 308, kas už prieš susilaiko, pritarta 309, kas už prieš susilaiko, atmesta 310, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko, atmesta, kas už antrąją dalį kas prieš susilaiko dar kartą, kas už 310 pakeitimo antrąją dalį, kas prieš pasitikrinkime. Die Abstimmung ist geschlossen. Ist mit 30 zu 3. Balsuoti baigėme 30 už 33 prieš atmestą. 311 kas už, prieš susilaiko pritarta, 312 kas už, prieš susilaiko pritarta, 313 kas už, prieš susilaiko atmesta, 314 kas už, prieš susilaiko atmesta, 315 kas už, prieš susilaiko atmesta. Pasitikrinkime dėl 315. Piri Pirizos. Die Abstimmung ist geschlossen. Balsuoti baigiame. Atmesta 300 už, 300 prieš. Man buvo aišku iš karto. 316. Ties už kas prieš pritarta. Penkioliktasis kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta, balsuome dėl 323, kas už prieš susilaiko pritarta, 324, kas už prieš susilaiko atmesta, 300. 25 už prieš susilaiko pritarta. Pirmoje eilėje sėjantis socialistai apskritai atsisako dalyvauti balsavime 326 kas už. Trys šimtai dvidešimt šeštas kas už, prieš susilaiko atmestą. 327 kas už prieš susilaiko pritarta 328, kas už prieš susilaiko atmesta 329, kas už prieš susilaiko pritarta 330, kas už prieš susilaiko pritarta 331, kas už prieš susilaiko pritarta 332, kas už prieš susilaiko pritarta. 366 atkrinta. Trys šimtai trisdešimt trečias. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. 335 kas už, prieš susilaiko pritarta, 336, 7 ir 8 kartu, kas už, prieš susilaiko, pasitikrinkime. Ist, bitte? Ja, das äh, EVP ist ein zu viel. Tarp balsuojančiųjų konservatorių vieno per daug, tai galerio balso neužskaitysime. 28 už 36 prieš atmestą. 339 kas už prieš susilaiko atmestą, 340 ir 41 kas už prieš susilaiko atmesta 342, kas už, prieš susilaiko dar kartą 342, kas už, kas prieš. Balsuojame elektroniniu būdu dėl 342. Abstimmung ist geschlossen. Balsuoti baigime. Balsuokime dėl 343 ir nediskutuokime dėl ankstesnio balsavimo. 343. Kas už? Kas prieš? keistas alijansas, norėčiau, kad ir elektroniniu balsavimu jis būtų patvirtintas. 343. 343. Balsuoti baigiame. 11 už 49 prieš atmestą. 344, kas už prieš susilaiko atmestą. 345, kas už prieš susilaiko atmesta 16 kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta, balsuojame dėl 346, kas už, prieš susilaiko pritarta. 349, kas už, prieš susilaiko pritarta. Norite pasitikrinti? 349. geschlossen. Ist mit 31 zu 33 abgelehnt. 31 už, 303 prieš atmestą. 350. Kas už, prieš susilaiko pritarta. 351. Kas už, prieš susilaiko pritarta. 352. Kas už, prieš susilaiko pritarta. 353 kas už prieš susilaiko pritarta, 354 kas už prieš susilaiko atmesta, 357 kas už prieš susilaiko pritarta, 355 kas už kas už 355 prieš susilaiko atmesta, 356 kas už prieš susilaiko atmesta, 358 kas už 359, kas už, prieš susilaiko pritarta 360, kas už, prieš susilaiko pritarta 361, kas už, prieš susilaiko pritarta 362, kas už, prieš susilaiko pritarta 17 kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta 367. Dabar kas už prieš susilaiko pritarta. 368. Kas už prieš susilaiko atmesta. 369. Kas už prieš susilaiko atmesta. 370. Kas už prieš susilaiko pritarta. Dabar 68 pastraipas su daug vienodų pakeitimų. Dievulėliau, kas šitos komiteto narius suvienijo šitam pakeitimui? Kokia yra to pakeitimo esmė? lytinė ir reprodukcinė sveikata. Taigi kas už tą gausybę pakeitimų dabar? Aliot Marija, e, Džambarski, Gžip, Henkel, Šoprat ir Mikolaši. Kas už? Prieš susilaiko atmestą. 378 kas už, prieš susilaiko atmestą. 379 kas už, prieš susilaiko atmesta. 377 kas už, prieš susilaiko pritarta. 380 kas už. 381 dabar. Kas už, prieš susilaiko pritarta. 382 kas už, prieš susilaiko pritarta. Dabar balsuosime dėl 383, 384, 385, 386 dėl visų pakeitimų, kas už prieš susilaiko atmesta. 387, kas už prieš atmesta. 388, kas už prieš susilaiko atmesta. 389, kas už prieš susilaiko atmesta. 390 kas už prieš susilaiko pasitikrinkime, manau, kad pritarta. 390. Balsuoti baigiame. 35 už 29 prieš pritarta. 391 kas už, prieš susilaiko pritarta, 392 kas už, prieš susilaiko pritarta, 18 kompromisas kas už, prieš susilaiko pritarta. 397 kas už prieš susilaiko pritarta, 398 kas už prieš susilaiko pritarta, 329 kas už prieš susilaiko pritarta, 400 kas už prieš susilaiko pritarta, 19 kompromisas kas už prieš susilaiko pritarta, balsuosime dėl 404 kas už prieš susilaiko pritarta Pasitikrinkime elektroniniu būdu, nes toje sumaištyje nebuvo aiškus balsavimo rezultatai. Balsuoti baigiame. 20 už 34, 21 už 34 prieš atmestą. 405 kas už prieš susilaiko pritarta, 406 kas už prieš susilaiko atmesta, 20 kompromisas kas už prieš susilaiko pritarta, balsuojame dėl 412 kas už prieš susilaiko pritarta, 413 kas už prieš susilaiko pritarta. Prašau. tikrinamės dėl 413. Balsuoti. Baigiame. 33 už 29 prieš pritarta. Balsavome dabar dėl 413, dabar dėl 14, kas už prieš susilaiko. Manau, kad ta pačia dauguma pritarta 415, kas už prieš susilaiko pritarta, 416, kas už prieš susilaiko pritarta, 417, kas už prieš susilaiko pritarta. Keturišimtas aštuonioliktas, kas už prieš susilaiko pritarta, keturišimtas devynioliktas, kas už prieš susilaiko pritarta, 421 kas už prieš susilaiko pritarta, 422 kas už prieš susilaiko pritarta, 420 kas už prieš susilaiko pritarta, 423 kas už prieš susilaiko atmesta, kilintas čia buvo. Dabar 424, kas už, prieš susilaiko. Pasitikrinkime. Pavava apgilinti. Apšjungus. Balsuoti baigiame. 32 už, 33 prieš atmesta, 425 kas už prieš susilaiko atmesta. 434 kas už prieš susilaiko atmesta. 431 kas už prieš susilaiko atmesta. 429 kas už prieš susilaiko pritarta. 428 atkrinta. Ne, reikia duoda pasuoti, kas už prieš pritarta. 427 kas už prieš susilaiko pritarta. 430 kas už prieš susilaiko pritarta. 433 kas už prieš susilaiko pritarta. 436 kas už prieš susilaiko pritarta 432, už prieš susilaiko pritarta 417. Pirmininkas pasitaiso 437, kas už, prieš atmesta, tiksliau pritarta, sako pirmininkas 435 lingvistinio pobūdžio, 438 kas už, prieš susilaiko pritarta, 439 kas už, prieš susilaiko pritarta pasitikrinkime dėl 439. Balsuoti baigiame. 32 už, 31 prieš, pritarta. 440 atkrinta, 441 kas už, prieš, susilaiko pritarta 442, kas už, prieš susilaiko pritarta 444, kas už, prieš susilaiko atmesta 445, kas už, prieš susilaiko atmesta 446, kas už, prieš susilaiko Pritarta 447, kas už prieš susilaiko. Pritarta 448, kas už prieš susilaiko. Pritarta 449, kas už prieš susilaiko. Pritarta. Dabar balsuokime dėl 450, kas už prieš susilaiko. Pritarta pritarta, 451 kas už prieš susilaiko pritarta, 452 kas už prieš susilaiko. Pasitikrinkime. Abstimmung ist geschlossen. Mit zwei Balsuoti baigime. 32 už, 29 prieš pritarta. Pakeitimai nuo 423 iki 455, kas už prieš susilaiko atmesta. 456, kas už prieš susilaiko atmesta. Penktasis žodinis pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. 457, kas už prieš susilaiko pritarta. 458, kas už prieš susilaiko atmesta 459, kas už prieš susilaiko dar kartą 459, kas už prieš susilaiko pritarta 460, kas už prieš susilaiko pritarta 463, kas už prieš susilaiko pritarta 462, kas už prieš susilaiko pritarta, 464 kas už prieš susilaiko pritarta, 465 už prieš susilaiko pritarta, 466 už prieš susilaiko pasitikrinkime. Die Abstimmung ist geschlossen. Balsuoti baigiame. 32 už 32 prieš atmestą. Kelintas čia buvo. 467, kas už pirmąją dalį, prieš susilaiko pritarta, kas už antrą dalį, kas prieš susilaiko atmesta. 468, kas už, prieš susilaiko atmesta, 469, kas už kas už, prieš, pritart. 470 kas už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. 28 už 30 prieš atmesta, 471 kas už, prieš susilaiko atmesta 472, kas už prieš susilaiko pritarta 473, kas už prieš susilaiko pritarta 474, kas už prieš susilaiko pritarta 475, kas už prieš susilaiko pritarta 476, kas už prieš susilaiko pritarta 477, kas už prieš susilaiko atmesta, 478, kas už. Tikrinamės dėl 477. Apšėvus kišlausim. Balsuoti baigiame. 29 už 36 prieš atmestą. Pone Lokvilio, turėtumėte labiau manimi pasitikėti. 478, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 479, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 21 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 22 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 485 dabar. Ne, 486. Kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta. 28 pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. 23 kompromisas už prieš susilaiko pritarta. 31 pakeitimas dabar, kas už prieš susilaiko pritarta susilaiko pritarta, 32 kas už prieš susilaiko pritarta, 33 kas už prieš susilaiko pritarta, 34 kas už prieš susilaiko atmesta, 35 kas už prieš susilaiko pritarta, 36 kas už prieš susilaiko pritarta, 24 kompromisas kas už prieš susilaiko pritarta. 39 pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmesta. 40 pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. 41 kas už prieš susilaiko atmesta. 42 kas už prieš susilaiko pritarta. 43 kas už prieš susilaiko reikia pasitikrinti elektroniniu būdu nes buvo visiška maišalinė. Das war das 43, ne? Apšyvus kišau. Balsuoti baigiame. 20, 30 už 31 prieš atmestą. 44 kas už prieš susilaiko atmestą. 45 kas už prieš susilaiko atmestą. 46, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko atmesta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko atmesta, 47, kas už, prieš susilaiko pritarta, 48, kas už, prieš susilaiko pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. 29 už 34 prieš atmesta, 49 už prieš susilaiko atmesta, 50 už prieš susilaiko pritarta, 51 kas už prieš susilaiko pritarta, 52 kas už prieš susilaiko atmesta, 53 kas už prieš susilaiko pritarta, 54 kas už prieš susilaiko atmesta. 55 kas už prieš susilaiko atmesta. 56 kas už prieš susilaiko atmesta. 57 kas už prieš susilaiko pritarta. 58 kas už prieš susilaiko pritarta. 59 už prieš susilaiko pritarta. 61 kas už prieš susilaiko pritarta. Pritarta 62, kas už prieš susilaiko. Pritarta 63, kas už prieš susilaiko. Pritarta. Pirmasis norite pasitikrinti dėl 63. Ką turiu daryti, kai mano paties frakcija manimi nepasitikė. Tu, man, tu manim dar mažiau tiki. Balsuoti baigiame. 33 už 27, 28 prieš pritarta. Antras pakeitimas, kas už prieš susilaiko. Atmesta trečias pakeitimas, už prieš susilaiko. Pritarta ketvirtas, kas už prieš susilaiko. Dar kartą dėl ketvirtojo, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. 32 už, 31 prieš pritarta. Penktasis pakeitimas. Kas už prieš susilaiko? Pritarta šeštas pakeitimas už prieš susilaiko. Pritarta septintas pakeitimas už prieš susilaiko. Pritarta aštuntas pakeitimas už prieš susilaiko. Pritarta devintas už prieš susilaiko. Pritarta dešimtas pakeitimas už prieš susilaiko taip pat pritarta. 12 pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, 13 pakeitimas už prieš susilaiko atmesta, 14 pakeitimas už prieš susilaiko atmesta, 15 už prieš susilaiko pritarta, 16 kas už prieš susilaiko pritarta, 17 kas už prieš susilaiko pritarta pritarta. 18 kas už prieš susilaiko. Pasitikrinkime. Abstimmung ist geschlossen. Balsuoti baigiame 33 už 29 prieš pritarta. 19 kas už prieš susilaiko pritarta, 20 kas už prieš susilaiko pritarta, 21 kas už, prieš susilaiko pritarta, 22 kas už, prieš susilaiko pritarta, 23 kas už, prieš susilaiko atmesta, 24 kas už, prieš susilaiko atmesta, 25 kas už, prieš susilaiko pritarta. 26 kas už, prieš susilaiko atmestą, 27 kas už prieš susilaiko atmestą. Dabar balsuosime dėl e, vystimosi komiteto pateiktų nuomonių, ar galėtume dėl pirmųjų keturių balsuoti kartu. Ne, taigi dėvė pirmasis pakeitimas už prieš susilaiko, pritarta antrasis dėvė, kas už prieš susilaiko. Atmesta trečiasis dėvė, kas už prieš susilaiko, atmesta dėvė ketvirtas, kas už prieš susilaiko pritarta, penktasis kas už, prieš susilaiko pritarta, šeštasis kas už, prieš susilaiko atmestas, septintasis kas už, prieš pasitikrinkime. Man ir tai buvo aišku. Balsuoti baigiame. 33 už 27 prieš pritarta 8 dėvė, kas už prieš susilaiko atmesta, 9 dėvė už prieš susilaiko pritarta, 90 už prieš susilaiko atmesta, 11 už prieš susilaiko. Manau, kad pritarta. 12 kas už prieš susilaiko pritarta 13, kas už prieš susilaiko pritarta 14, kas už prieš susilaiko pritarta 15, kas už prieš susilaiko atmesta 16, kas už prieš susilaiko pritarta 17, kas už prieš susilaiko pritarta 18, kas už prieš susilaiko pritarta, 19 kas už, prieš susilaiko pritarta, 20 kas už, prieš susilaiko pritarta, 21 kas už, ar nebuvo pritarta 20. Dėl 20 tikrinamės elektroniniu būdu. Apšimas išlasom. Balsuoti baigiame. 11 už 49 prieš atmestą. 15. 21. Kas už? Prieš susilaiko atmestą 22. Kas už? Prieš susilaiko atmestą. Moterų reikalų nuomonė pakeitimai. Pirmasis už prieš susilaiko atmestą. Ok 21 buvo patvirtintas, dabar trečias pakeitimas už prieš susilaiko atmesta, ketvirtasis pakeitimas kas už prieš susilaiko pritarta. Negali būti, kad dar tiek daug liko. Moterų komitetas bando savo pakeitimais atskirą pranešimą parašyti, ar galime balsuoti kartu dėl pakeitimų nuo 5 iki 16. Nuo 5 iki 13. Kas už? Ne, taigi penktasis kas už, prieš susilaiko atmestą. Šeštasis kas už, prieš atmestą. Septintasis, kas už, prieš susilaiko atmestų. Aštuntasis, kas už, prieš pritart. Devintasis, kas už, prieš susilaiko atmestą. Dešimtas, kas už, prieš susilaiko atmestą. Vienuoliktas, kas už, prieš susilaiko atmestą. 12 kas už prieš susilaiko atmesta, 13 kas už prieš susilaiko atmesta, 14 kas už prieš susilaiko atmesta, 15 kas už prieš susilaiko atmesta, 16 kas už prieš susilaiko pritarta, 17 kas už prieš susilaiko pritarta, 18 kas už prieš susilaiko pritarta, 19 kas už prieš susilaiko pritarta prieš susilaiko atmesta 20, kas už, prieš susilaiko 20, kas už, prieš susilaiko pritarta 21, kas už, prieš susilaiko pritarta dėl 21 tikrinamas. Balsuoti baigiame. 34 už 28 prieš pritarta 22, kas už prieš susilaiko atmesta 23, kas už prieš susilaiko atmesta 24, kas už prieš susilaiko atmesta 25, kas už prieš susilaiko atmesta 26, kas už prieš susilaiko atmesta 27, kas už prieš susilaiko atmesta 28, kas už prieš susilaiko atmesta 29, kas už prieš susilaiko atmesta, 30 kas už, prieš susilaiko atmesta, 31 kas už, prieš susilaiko atmesta, 32 kas už, prieš susilaiko pritarta, 303 kas už, prieš susilaiko atmesta, 304 kas už, prieš susilaiko pritarta. 35 kas už prieš susilaiko atmestą. 36 kas už prieš susilaiko pritarta, 37 kas už prieš susilaiko pritarta, 38 kas už prieš susilaiko pritarta, 39 kas už prieš susilaiko atmesta, 40 kas už prieš susilaiko atmesta, 41 kas už prieš susilaiko atmesta. 42 kas už prieš susilaiko atmesta, 43 kas už prieš susilaiko atmesta, 44 kas už prieš susilaiko atmesta, 45 kas už prieš susilaiko pritarta, 46 kas už prieš susilaiko atmesta, 47 kas už prieš susilaiko atmesta, 48 kas už prieš susilaiko atmesta. 49 kas už prieš susilaiko atmesta, 50 kas už prieš susilaiko atmesta, 51 kas už prieš susilaiko pritarta, 52 kas už, dėl 51 tikrinamės. Geschlossen. Balsuoti baigiame 34 už 27 prieš pritartą. Dėl 51 dabar balsavome, dabar 52. Kas už? Prieš susilaiko atmesta 53. Kas už? Prieš susilaiko atmesta 54. Už prieš susilaiko atmesta 55. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. Ponios ir ponai. Aš nemanau, kad galima laikyti gero bendrabiavimo pavyzdžių, kuomet komitetas teikiantis nuomonę savo 55 pakeitimais bando visiškai perrašyti pranešimą. Manau, kad taip elgtis yra tinkama. Taigi, dabar galtinis balsavimas elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame pranešimui pritarta 49 balsais už, 8 prieš ir 5 susilaikius. Jau 50 balsavus už. Sveikiname pranešėją. Bitte? Minderheitenvotum, die ECR-Fraktion the RCR fraction will give an money. EKR er frakcija paskelbs e, savo mažumos balsavimo rezultatus. So. Užbėgdamas už akių noriu pasakyti, kad kai kurie kolegos parašė e, laišką dėl darbo tvarkės klausimo, kurį dabar svarstysime per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 Ich bitte, Platz zu nehmen. Please take your seat. Prašau visus susėsti, tie kolegos, kurie nenori dalyvauti, arba mūsų lankytojai turi nedelsdami išeiti iš salės. How many amendments? Vorher? Ja?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 15 minutes? Hmm? 15 minutes is fine? Yeah. Dear colleagues. Mėly. Ich darf unserer Mitte den. Polius ir ponai, mėly kolegos, noriu pasveikinti mūsų tarpę eh, Rusijos valstybės dūmos tarptautinių santykių komiteto pirmininką, jis ne pirmą kartą lankosi mūsų komitete, taigi galime traktuoti jo apsilankymą kaip diskusijų tesinį. Pons Puškos kalbės 15 minučių, po to dar 45 minutės liks mums diskusijoms, taigi iš anksto jums siūlo apriboti kalbėjimo laiką tam, kad kuo daugiau kolegų galėtų pasisakyti. Puikiai žinome, kad uh, Šis pokalbis e, vyksta labai įtemptų laikmečių. Praėjusią savaitę dalyvau Münchenė saugumo konferencijoje ir kaip ir kai kurie kolegos iš mūsų tarpo konstatavome tenai, kad e, šios dienos yra labai svarbios ir kad bus tokios lemtingos, jūs pasikviesdami dar nežinojame. Wir wissen, dass diese Spannungen so weit gehen, dass Puikiai žinome, kad įtampa yra pasiekusi tokį lygį, kad tikimės, kad pagal Normandijos formatą dar Minske vyks pokalbiai, kai kurie teigia, kad e, tai yra galbūt paskutinė galimybė šiuo metu pasiekti taikos susitarimą kol uh, kitai karančiai pusiai bus pradėti tiekti ginklų. Europos parlamentas yra patvirtinęs atitinkamą rezoliuciją, kurioje pabrėžiama, kad būtina laikytis tarptautinės e, teisės dėl Krymo aneksijos ir kad Rusijos dalyvavimas karinėse veiksmuose rytų Ukrainoje prieštarauja tarptautiniai teisė ir mes e, raginame sankcijas taikyti tol, kol nebus įgyvendinti tos Minsko sustarimo nuostatos ir kad Rusijos e, remiamų separatistų veiksmai arba Rusijos dalyvavimas veiksmuose, taip kaip mes jį vertiname, galbūt pono Puško vertinimas turbūt bus kitoks, leido <clears throat> separatistams e, e, ženkliai padidinti savo kontroliuojamą Ukrainos teritorijos dalį, o tai reiškia visišką Minsko sustarimo pažeidimą. Noriu pabrėžti, kad Europos parlamentas visuomet siekia gerų santykių su Rusija ir mes visuomet esame pasirengę panaikinti, atsisakyti sankcijų ir dalyvauti e, dėrybose, vėl praeiti dėrybas dėl partnerystės susitarimo ir su juo susijusiu Rusijos ekonomikos e, modernizavimo ir dar dėl kitų klausimų, kurių negalima viešai svarstyti, tačiau e, tam būtina sąlyga yra tartautinės teisės laikymasis ir mes manome, kad Helsinkio sustarimas Paryžiaus hartija, Budapešto memorandumas, e, po kuriais yra taip pat Rusijos parašas, tai yra dokumentai, e, pagal kuriuos būtina išsaugoti, atstatyti Ukrainos teritorinį vientisumą, ir e, būtina e, leisti suverenioms valstybėms e, pačioms apsispręsti, su kuo ir kokias sutartys jos nori pasirašyti ir todėl artimoje užsienio terminas čia visiškai neturėtų būti taikomas ir neturėtų galioti. Anksčiau mes jau anksčiau diskutavome ir man didžiausia nerima kelia tas argumentas dėl istorinių pretenzijų arba dėl nepakankamai užtikrinamų saugumo interesų arba dėl e, tariamai engiamų mažumų. Ukrainos atveju tai visiškai netinkamas argumentas ir pastelkus šios argumentus Europoje būtų galima iš karto pradėti šimtą skirtingų karų ir 21 amžiaus politika yra valstybių teritorinio vientisumo išlaikymas ir užtikrinimas ir mes neturėtume grįžti į ankstesnius šimtmečius ir, ir e, tokiu pretekstu vėl pradėti karų. Manau, kad laisvas Ukrainos e, tautos apsisprendimas yra esminė, pobūdžio esminė svarbos klausimas siekiant užtikrinti Europoje taiką ir mes visi esame tą taiką suinteresuoti ir tikrai norime, kad ta taika, kuri buvo per pasos 25 metus ir toliau išliktų. Aš manau, kad <clears throat> negalima mm, jokiais būdais arba jūsų pateiktais argumentais, Rusijos pateiktais argumentais remiantis pažeisti šalies teritorinį vientisumą ir būtent tokia yra mūsų pozicija trumpai ir atvirai ją pristačiau ir aš tikiuosi, kad mes remdamiesi būtent tokiais principais toliau galėsime pradėti tarpusavėje kalbėtis, nes turime prisimti tinkamą atsakomybę prieš tautas, kurios mums, mus išrinko, Aleksėjau, tau žodis. Thank you, Elmer. Ačiū, Elmarai. Thank you, Elmer. Um... Ačiū, Elmarai. Priėmiau Elmaro Broko, kurį pažįstu jau seniai kvietimą, nors žinau, kad Europos parlamente dauguma jų yra susiformavusi nuomonę šiais klausimais ir tikriausiai tai yra pati man palankiausia auditorija, kuriai yra tekę kalbėti. Galima, aišku, buvo neatvykti, tokiu būdu išvengti tam tikrų puolimų, kritikos, kurios e, tikiuosi Tačiau kita vertus reikia suprasti, kad padėtis yra emocionali ir būtent dabar politika yra grindžiama kaltinimais. Vis tiek manau, kad reikėtų pamėginti viską pradėti iš naujo. Norėčiau pabrėžti Franso Olando ir Angelos Merkel pasirengimą pradėti naują iniciatyvą, kol padėtis dar nėra visiškai nekontroliuojama. Todėl nusprendžiau atvykti į Strasbūrą, todėl kalbu dabar čia, ne tam, kad pradėčiau ideologinį karą su jumis. Tai nėra mano tikslas, ne tam, kad įtikinčiau jūs priimti Rusijos paužiūrį. Tai nėra mano tikslas. Yra prancūzų patarlė, prašelė konvertyv. Sunku pamokslauti tiems, kas e, laikosi kitokios nuomonės. Ir aš Norėčiau pristatyti Jums tam tikrus situacijos elementus, kurie reikalauja naujo paužiūrio. Reikia atsiriboti nuo visų kaltinimų, nes jie niekur neveda. Vyko keli sustikimai Kijeve ir Maskvoje, paaiškinsiu, kodėl jie yra svarbus. Jie yra svarbus todėl, kad šis karas niekur neveda. Tai karas, kuris gali tęstis labai ilgai ir vangiai, kaip jau yra nuo rugsėjo pabaigos iki sausio pradžios, nėra jokių intensyvių veiksmų, bet vis dėlto tai yra karas ir jis sudaro didelę problemą Europos saugumui. Ką turiu omenyje? JAV jau svarsto galimybę siūsti savo karius į Ukrainą. Tai yra pavojingas ketinimas ir um, jau kalbėjau su Fransu Olandu, kad tai tikrai e, gali paskatinti tikrai karą. Iš pradžių vyks e, kariai, po to kariniai patarėjai, po to bus žuvančių žmonių ir įsižiebs tikras karas. Žinome iš Vietnamo karo istorijos, būtent taip viskas ten ir prasidėjo. Iš pradžių buvo įsiusti kariai, po to prasidėjo visas tas karas, taigi ši padėtis yra itin pavojinga. Nemanau, kad priešingų atvejų Prancūzijos prezidentas ir Vokietijos kanclerė imtųsi tokios iniciatyvos, laikytųsi tokio rimto požiūrio, kokio laikosi dabar. Manau, kad dabar itin svarbu liautis, kovoti, kariauti. Tai būtina. kalbama apie tai, kiek daug žmonių e, žūsta Ukrainoje ir teigiama, kad juos e, žudo sukilėliai, bet tai yra netiesa, galėčiau pateikti jums duomenų apie e, sunaikintus gyvenamuosius namus, e, trys ligoninės, du vaikų darželiai, 37 žmonės žuvo ir apie šimtą buvo sužeisti. E, Donetską kontroliuoja sukilėliai, kam jiems reikia tokių veiksmų, jie to nedarytų. Ir nesakyčiau, kad šiame kare yra angelų ir yra velnių. Svarbu, kad tas karas sustotų. E, Jungtinių tautų organizacijos duomenimis e, keli šimtai žmonių yra žuvę, e, keli tūkstančiai yra sužeisti. Vokietija skelbia kitus skaičius, kad Ukrainoje žuvo 50 tūkstančių žmonių, įskaitant civilius ir karius. Ir tai turėtų priversti mus pagalvoti apie tai, ką daryti toliau, kad tie skaičiai dar labiau nepadidėtų, kaip, kokią išeitį turėtume surasti. Norėčiau pasakyti, kad dėja ši kova be tarptautinio politinio įsikišimo gali tęstis labai ilgą laiką. Kaip žinote, visose karuose atsiranda radikalistų, įvairių kraštutinumų rėmėjų. Ir šiuo atveju taip pat yra taip ir jie yra įsitikinę savo teisybę. Ir man kyla klausimas, kuo viskas baigsis, ar sukilėliai galės uh, paimti Kijevą. Esu tikras, kad ne. Nežinau, koks yra tikslas, ar visus nužudyti, ar ką. Man atrodo, kad ne. Yra, buvo e, dvi atakos e, iš Kijevo. E, paskutinioji buvo ir manau, kad šiam karui negalima rasti karinio sprendimo, nes taip e, bus tiesiog e, daroma tam tikra žala priešui, bet nebus e, lemiama. Ir manau, kad būtų per paprasta sakyti, kad viskas juoda ir balta, kad Kievas yra baltas, o sukilėliai juodi. Kijeve Verhovna Rada patvirtino rezoliuciją dėl Rusijos kaip valstybės agresorės. Man kyla klausimas, ar matė daug valstybių agresorių, kurios priimtų šimtus tūkstančių pabėgėlių savo teritorijoje. Jeigu Rusija yra agresorė, kodėl tūkstančiai pabėgėlių iš kitų Ukrainos randa prieglopsti būtent Rusijoje? E, tai neįsipaišo į tą juodai baltai piešiamą paveikslą. E, tie žmonės e, bėga į Rusiją, todėl kad ten jaučiasi saugesni. Kartu maždaug 150 tūkstančių žmonių pabėgo iš tų teritorijų ir ieško prieglopščio kitur, taigi matome, kad uh, yra tam tikras skilimas rytų Ukrainoje. Kai kas e, iš ten gyvenusių žmonių nori pabėgti į Rusiją, kai kas nori likti Ukrainoje. Ne viskas yra juodai balta, yra poreikis ieškoti politinių sprendimų. Ir būtent e, todėl, kad ten rytų Ukrainoje gyvena maždaug 7 milijonai žmonių, reikia atsižvelgti tai, ką jie galvoja kyla klausimas dėl būsimo šios teritorijos statuso, tai itin svarbu šioje situacijoje. Negalime tiesiog sakyti, kad e, jų likimą turėtų spręsti vien tik Kijevas. Manau, kad krizė Ukrainoje jau tapo tarptautinė krize, tai nebėra vidinė krizė ir negalima jai rasti vidinio sprendimo. Ir manau, kad tas klausimas yra pagrindas, kuriuo galime kurti ilgalaikę taiką. Ne tokią taiką, kuri bus pažeista po vienos ar dviejų savaičių. Žmonės, kurie ten gyvena, taip pat turi turėti galimybę įsakyti savo poziciją, koks statusas jų nuomonė užtikrintų jų teisės, jų lūkesčius, negalime už juos spręsti kai girdime iš Kijevo tą pačią mantrą, kad Ukraina liks vieninga valstybė, na, tai yra jų teisė taip sakyti, bet pažvelkime padėčiai į akis, ar vieninga valstybė visuomet yra vienintelis atsakymas, kai susiklosto tokia situacija. Prisiminkime Serbijos ir Kosovo krizę. Ten taip pat buvo radikalistų, kurie teigia, kad Serbija turėtų išlikti vieninga, viena valstybė. Ir kur atsidūrėme? Jeigu iš karto būtų pripažintas nepriklausomas Kosovo statusas, gal būtų viskas buvę kitaip, gal būtų buvę gerokai mažiau aukų buvusioje Jugoslavijoje Nebūtinai galbūt e, Ukraina turėtų tapti federacinę valstybę, bet e, net jeigu taip ir atsitiktų, nieko blogo čia nėra. Vokietija, e, Rusija, Junktinės Amerikos valstijos, visos yra federacinės valstybės, taigi čia nieko blogo. Bet manau, kad vis dėlto šis regionas turėtų turėti ypatingą statusą Um, kurio nori milijonai ten gyvenančių žmonių. Tai negali būti sprendžiama vien tik Maskvoje ar Kijeve ar Vašingtone ar Briuselėje. Į šių žmonių nuomonę reikia įsiklausyti, reikia išgirsti, kokio statuso jie nori. Donbasas, taip, jis turi likti Ukrainos dalimi, e, to neginčijame, bet e, ginčijame tai, kad e, po visų tų įvykių, po visos padarytos žalos, po visų žiaurių kovų, nemanome, kad galime tiesiog Kyivui sakyti, darykite, ką norite. Nes, e, manau, bus e, keršto, bus neteisėtų veiksmų prieš žmonės, kurie ten gyvena, todėl turime jiems užtikrinti saugumą. Tam, kad jų užtikrintume, manau, turėtume apjungti savo pastangas. Akivaizdu, kad Kijevo vadovai yra užmesgę gana glaudžius ryšius su Europos sostinėmis kai kuriomis ir paliaubos iš Kyivo pusės yra užtikrinamos Europos valstybių, Europos Sąjungos, nesvarbu. Tai galėtų būti atsakymas. Rusija savo ruoštų galėtų padaryti spaudimą sukilėliams, kad jie laikytųsi paliaubų susitarimo. Ir tikiuosi, kad tokias garantijas būtų galima bent jau apsvarstyti Minske trečiadienį kaip pagrindą, um, kuriuo remiantis būtų galima kurti ilgalaikį politinį sutarimą, taiką. Kosovo atveju sprendimas užtruko dešimt metų ir šiuo atveju mes negalime savo to leisti, reikia spartesnių sprendimų. Ir um, pranašumas bus bent jau tai, kad nebežus daugiau žmonių ir po dviejų, trejų metų galėsime judėti pirmin. Kaip jau sakiau, negalima rasti jokių paprastų atsakymų šiuo atveju. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad nepaisant dabartinės kritinės padėties. Į Europos Sąjungą nežiūrime kaip į savo priešą, nors žiniasklaidoje dažnai tai teigiama. Į Europos Sąjungą žvelgiame kaip į to paties žemynų, kuriame gyvename ir mes, dalį. Jau iš Briuselio girdėjome teiginių, kad ES ir Rusijos strateginė partnerystė yra pasibaigusi. Net jeigu ir taip vis tiek gyvename šalia, tame tai pačiame žemynė ir manau dabar jau yra visiškai būtina šiek tiek atsiriboti nuo abipusių kaltinimų ir pagalvoti apie tai, kaip galime spręsti šią padėtį, nes e, kitaip atsidursime gerokai pavojingesnėje situacijoje. Ačiū. Ačiū nedaug laiko turime. Siūlau koordinatoriams skirti po pusantros minutės, o po to duoti po minutę kitiems. Ir dabar kalbėtojų sąrašas daugiau nebebus pildomas. Ir pirmiausia, ponas Prėda. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Džiaugiuosi, kad jūs atėjote. Deja, mūsų kolega, kuris yra pranešėjęs Rusijos klausimų, nepavyko užmėgsti dialogo su jūsų šalimi, kai ponas Landsbergis norėjo vykti į Rusiją, jam buvo pasakyta, kad jis nebus įleistas į Rusijos teritoriją, negaus vizos, nors ir turi diplomatinį pasą. Labai gaila, kad jūs norite vykdyti ideologinę diskusiją l'idéologie euh, de l'Occident, l'idéologie libérale. Vous avez... Aš girdėjau jūsų ideologinius pasakymus e, sausio pradžioje, jūs teigiate, kad liberalų ideologija skatina totalitarizmą ir aš manau, kad reikėtų pradėti tikras diskusijas, e, kuriegoje taptų aiškesnė jūsų pozicija, e, kurią prieš kelias valandas užėmė jūsų ministras Lavrovas, kuris teigia, kad Krymas laisvanoriškai tapo Rusijos e, regionu ir kad e, Ukrainos teritorijoje nėra Rusijos e, kariškių ir pakartojo tą visą informaciją, kurią mes jau žinome 6-7 dešimtmečio, tai yra šalto karo retorika ir elgesys. Ir aš manau, kad tai atitinka taip pat ir <clears throat> jūsų politinė prigimti Ir e, tikrai mes nesame strateginiais partneriais, nes jūsų režimas siekia karo, siekia militarizacijos. Jeigu jūs, ponė Puškovai, nenorėtumėte karo, tai pakaktų uh, jį nutraukti, nes būtent jūs esate atsakingas už šį karą, o ne Kyivas. Ir jeigu jūs norėtumėte jį sustabdyti, ką jūs kalbėjote, tai tą ir padarykite, nes turite tokią galimybę. Aš manau, kad, kadangi situacija labai įtempta, jūs per timiausias valandas turite galimybę savo gerą valią parodyti ir pritarti tikroms paliauboms, kurios leistų nutraukti tos žiaurumus ir po to mes galėtume diskutuoti apie mūsų bendradarbiavimą. Ačiū uždėmesi. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, aš visiškai pritariu ponio Broko kvietimui pakviesti jūs pas mus ir manau, kad galime sutikti, kad e, kariavimo sustabdymas, kovinių veiksmų sustabdymas yra e, pirmiausia žingsnis, nes ta situacija gali būti labai pavojinga, nors yra dabar tokia Aš pritariu pirmininko žodžiaus, kai jisai e, pasakė pradžioje. Tačiau jūsų pasisakymo tonas yra visiškai kitoks, negu kad girdime iš pono Putino ir pono Lavrovo, ar kai žiūrime Rusijos televiziją ir girdime, kas sakoma apie mūsų Europos Sąjungoje. Turiu pasakyti jūs, kad jūsų tonas yra toks, kokį norime girdėti. Tai yra e, dialogiškas, galimybės, neuž, ne, nekantis galimybės ieškoti išeičių. Kaip tai galima paaiškinti? E, kaip pagerinti tą toną iš Maskvos? E, e, jūsų noras ieškoti sprendimų atrodo, kad netitinka jūs varsti vyriausybės pasirinkimo nesilaikyti Minsko sustarimo. Jeigu norime, norime taikaus sustarimo, jis turi būti pagristas pasitikėjimu sažiningumu. Daugam iš mūsų aišku, kad Rusija e, e, jeigu būtų laikiusi Minsko sustarimų, būtų tai pademonstravusi. Man atrodo keista, ponia Puškovai, kad jūs mums primenate Kosovo sprendimą, kai jūsų šalies e, vyriausybė laikėsi tokio skirtingo požiūrio į Serbiją. Na, mano laikas baigėsi, tai aš sustosiu. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Puško, EKR frakcijos vardu galiu pasakyti, kad tiesa, kad e, santykiai su ES, taip pat su Junktinė karalystė yra labai žemo lygio. Mano šalis ketina pradėti tyrimus dėl Litvinenko nužudimo tariamai, kuri nužudė saugumo tarnybą jūsų šalies. Bet jeigu jūsų prezidentas ir toliau vykdys tą revanšistinę e, e, e, revanšistinę liniją, siekdamas įkurti tą Novą Rasiją, tai aišku, kad tai toks elgesnis, kaip apibūna mano šalies atstovai, primena praėjusio amžiaus veiksmus, o ne šiolaikinės šalies elgesį. Mano frakcija, aišku, pasakyti už diplomatinį sprendimą. Ir dar tikimės, kad e, tiesos darybos Minske vyks sklandžiai. Tačiau aš bijausi, kad jūsų prezidentas Putinas ir jo e, kariniai atstovai Donetskė galvoja, kad kar, gale yra teisi Man atrodo, kaip suprantu, kad dauguma iš ap, didžioji dalis apšaudimų buvo vykdoma iš Rusijos teritorijos artilerija. Jūsų šalis, mano šalis yra pasirašusios Budapešto garantijas ir labai gaila, kad mums nepavyko jų laikytis nuo 24 metų. Jeigu šalis dabar vėlgi pažeis dar vieną Minsko paliaubos sustarimą, nes norės e, rasti, įkurti sausumos koridorių į Krymą. Mano, manau, mano frakcija pasakys už tai, kad sankcijos būtų e, sustiprintos, aš pasisakau už tai, kad prieiga prie SWIFTO būtų uh, sustabdyta. Aišku, tai bus kaustinga jūsų uh, ekonomikai, tačiau aš pritariu Financial Times dienrašiui, kuris sako, kad Ukrainai reikia pajėgų, kad jį galėtų apsiginti. Pone Puškovai, jūs palaikote sukėlėlius, tačiau niekas e, nepasiduos tą melui, kad jūs jiems įtakojate. Jūsų prezidento e, vizija, kad e, tas Rusijos tau, teritorija turi apimti visą Rusiją, net laiko kritikos. Thank you, Chairman, indeed. Ačiū, pirmininkė. Pone Puškovai, Rusijos prezidentas Putinas balandžio 17 dieną 2014 metais praėjus mėnesiui po Krymo aneksijos pasakė štai ką. Cituoju. Noriu priminti jums, kad tai buvo naujoji Rusija caro laikais. Harkovas, Luganskas, e, e, Nikolajevas, Odesa Jie nebuvo Ukrainos dalis tuo metu. Tos teritorijos centras buvo Novorosijskas ir visas e, regionas vadinamas Novorosija. Kaip suprantu, ta Novorosija yra platesnės koncepcijos dalis, tai yra Rusijos pasa, Rusų pasaulio dalis. Pone Puškavai, kur prasideda Novorosija ir kur Rusų pasaulis baigėsi jūsų nuomonė? Ir antra, Ar yra koks nors e, teisinis, e, teisinis sutarimas tarp e, Rusijos ir tos milicijos, kurią vadinate sukilėliais? Atrodo, Rusija teikia jiems įvairiausius ginklus, su kuriais jie kovoja prieš Ukrainos valstybę. Ačiū. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh. Ačiū, pirmininkė. E, pagaliau mes išgirdome kažką iš Rusijos pusės šiame patete. Tai, ką aš girdžiu, tai mane gazdina. E, čia kolegos sako, kad jūsų kariai kovoja Ukrainoje, Ukrainos ambasadorius e, sako tą patį, kad jūs siunčiate savo karius, duodate ginklų Visi girdime tai, ką čia sakė visi. Matome destabilizaciją Ukrainoje. Ar manote, kad tai yra Europos siekis sugadinti santykius su savo e, kaimynę? Kokius sprendimus jūs siūlote? Antra. Ką Rusija mano apie ginklų tiekimą iš e, Junktinių valstijų. Pavyzdžiui, e, prieš lėktuvinius ginklus. Kolegas. Kolega Kūzo šitame komitete kalbėjo visi, taip pat Rusijos ambasadorius, e, taip pat kaip ir kiti Rusijos atstovai kalbėjo pono karo delegacijų. Tikrai prašau nesudarinėkite tokio įspūdžio, kad per pastos 12 metų e, dabar tik pirmą kartą girdime Rusijos atstovą. Žodis poniai Harms dabar. Aš taip pat norėčiau pasinaudoti progą užduoti tiesiogiai klausimus ponui Puškovui. To negalėjau, negalėjau su rusų kolegojomis Rus, Maskvoje aptarti E, šių dalykų dėl to, kad Rusijos valdžia mane sustabdė keliaujant į Rusiją Šeremetį oro uostą. Ir dabar mane iš tikrai domina sužinoti, kodėl Minsko sustarimas neveikia. Nes viskas, ką jūs sakote, buvo įmanoma padaryti jau remiantis Minsko sustarimu. Taip pat norėčiau sužinoti, ar nėra kalbama ir nėra dūmoje priimami sprendimai dėl to, kas vyksta Ukrainoje. Jūsų kalboje e, sudarėte įspūdį, kad Rusija visiškai nesikiša į tą konfliktą. Aš turiu pasakyti, jog aš to abejoju, nes vis daugiau balsų iš Rusijos, pavyzdžiui, šiandien e, karo gydytojai paliudėjo, kad yra rusų kareivių kariuomenčių Ukrainoje, bet jie kariauja kaip savanoriai. Vis daugiau e, nuotraukų e, cirkuliuoja, rodo rusų ginklus, tankus. Norėčiau sužinoti, kokia jūsų nuomonė, kada Dūma ar Kremlius sutars dėl tokio kompromiso, kuris buvo pasirašytas Minske jau seniai. Ar reikia viršyti tą Minsko sutarimą dėl teritorijos? Norėčiau pabrėžti labai rimtus klausimus, kuriuos uždavė kolegos iš liberalų frakcijos. Grazie, prezidente, grazie anche, prezidente. Ačiū pirmininkė, ačiū ponia Puškovai, kad apsilankėte pas mus, nes nemanau, kad jums čia lengva turint dabartinį kontekstą galvoje. Aš visiškai jums pritariu dėl to, kaip jūs sakėte, kad nėra, viskas nėra juoda ir balta, nėra angelų ir demonų. Viskas yra sudėtingiau. Ir aišku, kad pirmoji karo auka yra visada yra teisybė. Jūs sakėte, kad karinis sprendimas neįmanomas, aš sutinku. Nes viena iš dviejų pusių neįmanoma laimėti. Hmm. Europa negali tam e, pritarti ir bet kuri šalis konflikto neturėtų tam pritarti. E, čia vyksta kova tarp e, supervalstybės ir potencialios supervalstybės. Ir tai jau viršijo Ukrainos erdvės E, Ukrainos vien tik tai klausimą. Jeigu šios e, regionas gautų autonomijos statusą, pavyzdžiui, kaip vienas regionas Italijos šiaurėje, jeigu būtų patiktas toks pasiūlymas, bet tų pasiūlymų, kuriuos jūs patikėte patys, kaip e, į tai reaguotų Kremlius. kokiamis sąlygomis būtų galima tokį sprendimą patvirtinti ir vykdyti. Grazie, Presidente. E anche io mi un... Ačiū pirmininkė. Aš taip pat sutinku, kad būtų gerai, jeigu būtų ambasadorius čia atvykęs pas mus. Aš um, Sutinku, kad tai yra smūgis santykiams tarp Europos Sąjungos ir Rusijos. Ar nemanote, kad šioje situacijoje, kuri rūpia, aišku, visiems, viską reikia vertinti kaip e, silpnąją santykių tarp Rusijos ir Europos Sąjungos pusę? Vokietijos ir prancūzijos lyderiai e, pademonstravo šiokią tokią iniciatyvą. Bet ar tai nėra ES politikos klausimas, o ne a, e, Vokietijos ir Prancūzijos klausimas? Tai kokį pozityvų vaidmenį galėtų suvaidinti ES? Kadangi Rusija taip pat yra Europos šalis. Tai yra sudėtinės klausimas ir Europoje. Europiečiai turėtų pirmiausia išspręsti savo problemas. Kai tuo metu kalbama, kad iš kitos Atlanto pusės ruošiamasi siūsti kovinius ginklus. Na, antrasis klausimas. O kaip dėl teritorinio suverenumo klausimo? Kaip dėl apsisprendimo teisės, ypač rusų mažumos Ukrainoje. That our uh, head of the US, uh, Russia delegation. Norėčiau pasiūlyti Rusijos delegacijos vadovui uh, pasisakyti. Ačiū pirmininkė. Pone Puškovai, jūs pakvietė Europos parlamentas, kad galėtumėte pristatyti savo poziciją. Ir man atrodo, tame ir yra skirtumas tarp e, vakarų pasaulio ir jūsų pasaulio. E, Rusija nesilaiko įsipareigojimų, kuriuos prisėmė patys. Ponius ir ponai, ar žinote, kad e, Europos žmogaus teisų teismas yra prieėmęs maždaug 1400 e, nutarimų, kurių Rusija nevykdo. Galėčiau vardyti daugiau tokių pavyzdžių susijusių su Budapešto memorandumu, jungtinių tautų e, rezoliucijomis ir kitais dokumentais, kurių Rusija nesilaiko. Yra dokumentų, kuriuos yra pasirašęs Rusijos ambasadorius ir tai reiškia, kad e, Rusija įsipareigo jų laikytis, tačiau net piršto nepajudino bent jau, kad apsimestų, kad ketina laikytis Minsko susitarimų. Kaip įsivaizduojate savo tolesnius santykius su vakarais, jeigu visiškai e, negerbėte visų mūsų sutarimų, nesilaikote įstatymų viršienybės principo ir kitų dalykų? Dabar turiu sutrumpinti kalbėjimo laiką iki vienos minutės, dabar panas Pikola. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. Puško, for your. Ačiū pirmininkė, ačiū ponė Puškovai už jūsų pastabas. Minėjote, kad e, iš pradžių e, visuomet ima plūsti ginklai, po to eskaluojamas e, konfliktas, bet Ukrainoje viskas buvo kitaip. Norėčiau priminti jums, kad Ukraina išmainė savo branduolinį ginklą susidardama su Rusija, kad bus užtikrintas e, jos e, saugumas ir norėčiau priminti, kad prisimti įsipareigojimai vis dar galioja Rusijai. Pone Kalnietė, pone Paškovai noriu pastirauti, ar e, Rusija ketina ratifikuoti Rusijos, tai yra tarptautinio baudžiamojo teismo statutą Ar išauš ta diena, ar Rusijos kareiviai kariaujantis Ukrainoje bus patraukti atsakomybė už savo nusikaltimus Ukrainos teritorijoje? Fleckensteins. Pane Puškovai, jūs kalbėjote apie strateginę partnerystę, kurios e, nebėra, manau, kad mes apgalėstaujame dėl to daugiau nei jūs e, galite įsivaizduoti, nes ji mums yra reikalinga, tačiau jie įmanoma tik tai e, pasitikint tarpusavį ir sprendžiant bendras problemas. Jūs kalbėjote, kad problemų nebus galima greitai spręsti, sutinku, aš taip pat manau, tačiau mes nenorime dar vieno išaldyto konflikto. su viena sąlyga, vadovaudomėsi abipusiškumo principu, galime išaiškinti daug problemų. Ir ta būtina sąlyga yra paliaubos, jūs apie tai taip pat kalbėjote ir atleiskite, kad aš skeptiškai vertinu tokią galimybę ir dar kartą prašau jūsų paramos ir mūsų mano viltį. Ačiū ponas Dėmes Makeris dabar. Ačiū pirmininkė, ponė Puškovai Sveiki atvykę ir dėkoju už dalyvavimą dialoge. Apibendrinamas jūsų kalbą galiu daryti dviejopas išvadas. Jūs teigiate, kad reikia kažkokių naujovių ir karas niekur nenuės. Tik noriu paklausti, kodėl jūs importavote tą e, karą ir tą hybridinį karą praktiškai e, e, eksportavote į rytų Ukrainą, Rusiją. E, niekuomet nepripažino, kad dalyvauja šiame kare ir iš Rusijos federacijos atstovų neišgirdome atsakymo, iš kur rytų Ukrainoje yra sunkioji ginkluotė atsiradusi. Ar galėtumėte mums atsakyti tą klausimą? Ir antras klausimas, kada bus išlaisvinta Nadė Savčenko, Europos tarybos Ukrainos parlamento narė, kuri vadovaujantis neiškiais, remintis neiškiais kaltinimais yra laikoma Maskvos kalėjime. Ačiū. Gracias, señor Brock. Creo que es un enorme. Dėkuoju, pirmininkė. Manau, tai mūsų klaida dabar teisti Rusiją. Manau, turime ieškoti politinio sprendimo. Buvau 30 metų karo korespondentų ir esu matęs karų, kurie vyko trečiųjų šalių sąskaita. Rinkimai buvo laimėti 51 procentų balsų ir atrodo tik 20 žmonių nesutinka su gynybos ministro pasisakymais pastaruoju metu. Niekas nenori, kad konfliktas būtų eskaluojamas, bet kyla klausimas, labai svarbus klausimas, ar Rusija dar supranta, kad e, Budapešto susitarimai dar galioja, e, kas bus e, toliau su Krymu ir Donbasu. Pritariu, kad turėtumėte prisijungti prie konvencijos, bet Kartu reikia nepamiršti ir Junktinio Amerikos valstijų. Muchas gracias, señor presidente, señor Pusk. Ačiū pirmininkė. Pone Puškovai, mus skiria turbūt didžiulė ideologinė praraja, bet vis dėlto turėtume atkreipti dėmesį į teigiamus dalykus, kuriuos minėjote. Tikrai turėtume sustabdyti karą ir um, to ir tikėjomės, to, tą norėjome išgirsti. Bet um, ar um, tai tikrai žodžiai, kurie verti skambėti Europos parlamento komitete, juk tai nėra mokyklos uh, pamoka tai, ką matome e, šiandien, yra tiesa, norime to ar ne. Yra e, karinės pajėgos, kurios siekia e, paimti valdžią į savo rankas. Norime, kad būtų laikomasi visų įsipareigojimų, norime, kad jūs tą darytumėte ir Junktinės Amerikos valstijos taip pat, nes jos irgi nesilaiko visų prisimtų tarptautinių įsipareigojimų. Ačiū, ponė Paškovai, už tai, kad atvykot. Right, misspoke. Mr. Rushkov, I thank you for coming. Pone Paškovai, ačiū, kad atvykote. Noriu paklausti, ar negailėsite pastangų tam, kad užtikrintumėte, jog šio parlamento nariai galėtų nuo šiol e, be kliūčių keliauti į Rusiją. Antra, ar manote, kad Rusijos vaidmuo šiame kare atitinka Paryžiaus hartiją? Trečia, kai e, Serbijos e, atstovas kritikavo sukilėlius už tai, kad e, jie net nenori svarstyti galimybės laikytis paliaubų susitarimo pagal e, Minsko susitarimą. Ką Jūs apie tai manote? Hvala lijepa, predsjedavajući. Kolega Brok, e, gospodine Puškov, hvala. Dėkoju. E, Pirminkė, ponia Puškovai, ačiū, kad e, atvykot į užsienio reikalų komiteto posėdį. Ukraina nori eiti Europos keliu, ar tai reiškia, kad visos Rusijos kaiminės valstybės sulauks tokio pat likimo, jeigu norės pasirinkti europinį kelią? Kaip dėl tarptautinių teisės aktų laikymosi, e, Krymo aneksija prieštarauja tarptautiniams, e, tarptautiniai teisiai ir vis dėlto dauguma Rusijos dūmoje tam pritarė. E, tai primena Miloševičiaus e, įgyvendintą modelį ir tai tikrai nėra gera nei Rusijai, nei jos kaiminėms, nei mūsų žemynui, kuriame turėsime sugyventi kartu ateityje. Thank you, Chair. Panas Mamikins, ačiū pirmininkės visą pagarbą mūsų svečiui, norėčiau kalbėti e, rusų kalba. Aš atstovauju Latviją, mano šalis galbūt geriau už kitas Europos šalis žino, kaip e, e santykių su Rusija atšalimas ir atšalimas labai jaučiasi mūsų pasienėse. Jūs sakėte, kad ES nėra priešas ir man buvo malonu klausyti šių žodžių. Pasakykite, kokių žingsnių ketina Rusija imtis jau poryt, jeigu rytoj vyks e, stebuklas ir ES atšauks visas sankcijas Rusijos federacijos pusėn e, atžvilgiu. Thank you very much. Uh, first of all, thanks for not trying to convince. Ačiū, dėkoju Uh, už tai, kad nebandėte mūsų įtikinti, kad rus, jūsų uh, armijos nėra Ukrainoje. Taip pat pritariu kolegoms, kad jūs turėtumėte paleisti Nadią Savčenko, neturite teisės jos laikytis. Klausimas, kodėl Rusija neleido SBO uh, pakliūti į tą zoną, skaitant nekalotėms skridimo aparatams, pažiūrėti, kas matosi, kas, kas nevyksta nes juk SBO yra objektyvi organizacija, ar ne? Kalbant apie etniškumą ir etinę Donetsko ir Luhansko sudėtį, tai tas pats argumentas gali būti pritaikytas Harkovui, Dnepropetrovskui, Odesui ir netgi pačiam Kijevui. Taigi, jeigu teiksite etinį argumentą, kur jūs sustosite, sustosite, kokias garantijas mums duosite, kad jeigu paliaubos e, įvyks, jūsų apetitas e, čia ir pasibaigs. Ačiū. Monsieur Président Mélenchon. Merci. Euh, ponas Melanšonas. Ačiū, ponia pirmininkė. Mm, e, su visa pagarba aš nesutinku ne, ne, ne, su, su jumis, aš noriu kalbėti su pono Puškavu. Mano šalis Prancūzijoje turi daug politikų e, ir pats ministras pirmininkas sakė, kad isterija Rusijos atžvilgių niekur neveda. Niekas nenori kariauti su Rusija. Ir taigi čia laiko švaistimas e, taip kalbėti. Taigi aš e, e ši salė matosi, kad yra polarizuota E, kaip šalto karo metu ir viskai netitinka realybės. Šį savaitgalį įvyko diskusija tarp mūsų prezidento ir jūsų. Norėčiau sužinoti, e, kokiu e, nuostatų laikosi jūsų parlamentas, kad būtų imtasi priemonė, apie kurias kalbėta savaitgalį ir kad Rusija teiktų garantijas taikai. Jeigu leisite, pirmininkė, kad nereikia pamiršti ir tų žmonių, kurie jūsų šalies nuopelnų išlaisvina pusę Europos ir tų 20 milijonų, kurie jūsų šalyje žuvo. Mr. Melanchon, für die Befreiung Frankreichs waren auch... Pone Melanchonai, vaduojant Prancūzija <clears throat> e, daugiausiai nusipelnė e, anglai ir amerikiečiai, kurie įsilaipino Normandijoje. Aš, aš to nepamirštu, tačiau taip pat nepamirštu ir Rusijos nuopelnų. Turiu Jums pasakyti, kad jeigu aš laikyčiausi panašios nuomonės kaip jūsų, tai aš vis tiek norėčiau, kad kas nors e, pasiaiškintų, ar ji yra tikra ir pagrįsta. Ponas Šoprat. Ačiū, pana pirmininkė. Aš e, norėjau E, pirmiausiai pakalbėti apie asmenys, kurių atžvilgių yra taikomos e, sankcijos Rusijos piliečių atžvilgių, apribojant jų laisvą judėjimą. Noriu paklausti, e, kaip tos sankcijos susijusios su atitinkamu principu. Tačiau dabar noriu grįžti šiek tiek prie istorijos. 1981 metais Prancūzija ir Rusija norėjo statyti dujotekį iš Sibiro. E, JAV pradėjo e, taikyti tinkamas sankcijas, po to, kai buvo atsisakytas šio projekto, 82-aisiais sankcijos buvo panaikintos. Mes dabar galime konstatuoti, kad ES yra nemažiau priklausoma nuo JAF nei anksčiau. Pirmininkas e, nutraukė kalbėtoją, nes jo laikas baigėsi. E, e, ir atsiprašau už pono Prėdos agresyvumą, nes jis yra rytų Europos šalies atstovas. Kiekvienam bus skiriama po vieną minutę. Ir tai yra sminis šio parlamento bruožas, kad visi gali reikšti savo nuomonę. Ir parlamentas yra patvirtinęs rezoliuciją ir e, dauguma pritarė jos nuomonį, e, jos poziciją, o jūs galite vis tiek savo nuomonę reikšti net ir nepriklausydami. E, pone Puško, pasakykite, kodėl Rusija neigia, kad dalyvauja šiame kare. Taip pat jūs pripažįstate, kad Donbasas yra Ukrainos dalis, ar Mariupolis taip pat turėtų priklausyti šiam regionui. E, dėl Krymo jau nenoriu kartuoti klausimą, kuris buvo užduotas. Jūs kalbėjote, kad reikia garantijų tam, kad Minsko sustrimas veiktų. Kokių garantijų jums reikia, ponas Hačiai Georgijus? Noriu pasveikinti poną Puškovą. Kalbėtojas išsijungia mikrofoną. Mums kelia didelį nerimą ta šaltojo karo atmosfera, kuri formuojasi Europoje. Lyg mes niekuomet nebūtume pasimokę iš ankstesnių karų ir šimtatūkstantinių jų aukų. Ir ta retorika kartojasi ir e, šioje salėje. Ir akivaizdu, kad e, karas jokių e, rezultatų neatneš. Mes pasisakome prieš tai, kad JAV tiektų ginklus Ukrainai, o jūsų palyginimas su Vietnamu tikrai buvo labai geras. Mes negalime savo leisti Vietnamo Europoje. Du klausimus noriu užduoti. Kokį poveikį taikomas sankcijos uh, Rusijai atnešė. Ir jūs kalbėjote apie federaciją Ukrainoje. Ar Krymas turėtų taip pat priklausyti Ukrainos federacijai? Poskovačiaus. Ačiū, kad atvykote pas mus, ponia Puškovai. Mes visą laiką manėme, kad mums reikia gero bendradarbiavimo su Rusija, kad galėtume susidaroti su 21 amžiaus e, iššūkiais terorizmu, fundamentalizmu ir taip toliau, e, energetikos problemos, e, ekonomikos problemos, klimato kaita. Deja, kad bendradarbiautum reikia dviejų pusių ir mes nuoširdžiai tikimės, kad Rusija laikysis tarptautinių sustarimų. Turiu tris klausimus. Pirma, ar Rusija mano, kad jie turėtų laikytis 94 memorandumo. Ar jis sutinka, kad yra sustarimas tarp e, Bušo vyresniojo ir Gorbačiovo dėl narių, naujų NATO narių prisijungimo prie organizacijos, nes kai, kai kada sakoma, kad NATO, NATO nevykdo savo įsipareigojimų, ta prasme. Trečia, ar nesibijote, kad ekstremalus dešiniosios kairiosios jėgos jums uh, e, e, vyrauti Europoje. Ten minutes. It's seven minutes, twelve, seven minutes. Also, oh, yeah. Alors voilà, j'ai sept minutes pour répondre à tout. Turiu septynias minutės visą tai atsakyti. Nemanau, kad tai yra įmanoma. Taigi pasakysiu tai, kas yra svarbiausia. Atsakysiu į kelius klausimus, bet aišku, ne į visus septynios minutės. Europos parlamento užsienio reikalų komiteto pirmininkas sako, kad septynios minutės. Taigi, kas, kada Rusija ratifikuos e, e, tarptautinio baudžiamojo teismo konvenciją. Turbūt tada, kai Junktinės valstijos, kai Ukraina tai padarys. Jeigu pažiūrėsime į, į dokumentus, tai Ukraina nėra jūra ratifikavusi. Yra daug šalių, kurios nėra ratifikavusios šios konvencijos, taigi nereikia čia kaltinti Rusijos ypatingai. Buvo tokia deklaracija dėl bombardavimo, kad e, apšaudimas vyksta iš Rusijos, tai netiesa apšaudimas vykdomas iš Ukrainos kariuomenės pusės. E, gerai, jeigu būtų vien tik tai e, karinės pozicijos, nes čia jau karas, bet juk bombarduojami miestai. Dabar čia mums kalbant, e, mums kalbant žuvo 7 tūkstančiai žmonių Donetske. Pačiame mieste yra daug įrodymų, kad toks apšaudimas yra vykdomas Ukrainos armijos. Aš necituosiu šaltinių, į kurios rimtai nežiūrite, tačiau pacituosiu Human Rights Watch, kuri tai organizacija, kuri yra nešališka, kurie apkaltino Ukrainos armiją, kurie, kad jį panaudoja kasetinės bombas. Ar Europos parlamente Europos instancijose žinoma apie tai. Tai yra visiškai neteisėtos priemonės. Taip pat Ukrainos e, armija naudoja, naudoja e, balistinės raketas, tai liudija ir e, Junknės valstybės. Taigi viskas netaip jau paprasta ir tuos dalykus reikia atsižvelgti. Dėl e, Krymo klausimo vis buvo grįžtama. Dar kartą pasakysiu. E, Aš nesituosiu rusų šaltinių, nes yra ir kitų. Yra nuomonė apklausa, kurią padarė atlika Galap, e, e, amerikiečių organizacija. 83 procentai e, apklaustųjų sako, kad referendumas atspindėjo gyventojų nuomonės. Gegužės 8 dar viena amerikiečių organizacija sako, kad 91 procentas e, teigia, kad referendumas buvo laisvas ir sąžiningas. Jeigu turite klausimų, tai kelkite tos klausimus Pure Research organizacijai. Be to, 16-22 sausio e, vokiečių tyriamoji grupė e, atliko tyrimus Kryme ir parodė, kad 93 procentai gyventojų pritarė Krymo prijungimui prie Rusijos. Tai yra skaičiai, kurie, kurie gauti vakarų organizacijų organizuotos apklausose. Taigi čia yra problema. Net jeigu jums nepatinka tie faktai, tai jūs E, nežvelgia, ne, nematote jų, nenorite juos žvelgti, galite į veidrodį nežiūrėti, tačiau veidrodis rodo kai ką, e, ką reikia vertinti rimtai. Dar buvo klausimas. Apie tai, kad jeigu kaimininės Rusijos šalis ar jos turėtų Rusijos bijotis. Na, mano nuomonė, ir tai galima patvirtinti visais lygmenimis, nėra jokios grėsmės jokioms šalims šalia Rusijos. Jokios grėsmės. <clears throat> Armenija? Na, absurdas. Atvažiuokite į Maskvą, mes pakalbėsime. Gausite, gausite vizą, paskambinkit man. E, Rusija nėra pavojus nei kaimynams, nei vakarams. Tai yra pavojus kyla iš vidurio rytų, o su tuo Rusija nieko bendro neturi. Pomo Obamos propaganda Ir čia šie visi kritikai, čia išskyrus kelis, kurie lygina Rusiją su Ebola ir Islamo valstybę. Tai yra skandalas. Ir aš maniau, kad jeigu pažvelgtumėte į faktus, pamatytumėte, kad Rusija pirmoji e, pasiuntė pagalbą jungtinėms valstijoms po rugsėjo 11-osios išpolių. E, amerikiečiai tai pamiršo, bet e, Bušas sunus E, puikiai tai prisimena, jis paskambino Putinui. Ir po Paryžiaus tragedijos mes dar kartą patvirtiname mūsų norą kovoti su terorizmu, tuo pat metu su visa Europa, su visa Europos bendruomenė. Tos deklaracijos darė ir Putinas, ir Lavrovas, ir jeigu paklaustumėte jūsų specialiųjų tarnybų, e, jos pasakytų, kad visada vyksta bendradarbiavimas ir kad Rusija visuomet informuoja e, tas e, socialasios tarnybas apie teroristinius veiksmus. Pour, uh, avec... Dėl santykių su SBO. Mūsų santykiai pakankamai yra bendradarbiavimo pobūdžio ir čia, aišku, visada yra problemų. EBPO, SBO tai yra. bus Maskvoje kitą savaitę. SBO parlamentinės asamblėjos pirmininkas atvyksta į Maskvą ketvirtadienį po apsilankimo Kijevą praėjusią savaitę ir pradėsime bendras komisijas, e, diskusijas, kai Minske bus pasirašytas dokumentas mūsų valstybių vadovo. Pone čia sakė, kad aš, jai buvo atsakyta įleisti e, teikti į Rusiją, bet mes pradėjome visą šį reikalą įrašyti parlamento narius į juodosius sąrašus ir taip toliau. Ne, mes pradėjome. Apie Minską. Minsko nepakanka, nes kai jūs sakote, kad Minsko sutartis pažeista, E, ją ja pažeidė abi pusės. Dėl to to sutarimo neužtenka, reikia kažkokio stabilesnio sutarimo, Minsko sutarimo pagrindų. Kai kalbate apie uh, Minsko sutarimus, ar skaitėte e, tą sustarimą iki galo? Jok Minsko sustarime buvo sustarimai ir dėl Donetsko oro uosto, dėl dėl kurio kariavo Ukrainos armija nuo keturis mėnesius. Taigi, jeigu kalbame apie Minsko susitarimus, kaip kokią Bibliją, pirmą reikia žinoti, koks jis yra ir matyti, kad jį e, pažeidė abi pusės. Todėl reikalingas tarptautinis įsikišimas, nes taip e, viskas neveikia. Reikia dar kažko daugiau. Ir dėl to, e, tų, to tos pasakos ir dedamos. En fin de compte, je veux... Euh, ah, Budapest. Dėl Budapešto. Klausimas e, iš tiesų yra esminis. Aš apie tą esmę daug galvojau. Aš manau, kad čia kyla problemų susijusių su tarptautinė teisė ir rimtų problemų, kai Kosovas buvo atskirtas nuo Serbijos kaip žinote, Belgradas tam procesui nepritarė. Tai buvo padaryta prieš šalies, e, kurios sudėdamo dalis buvo Kosovas valia. Ir tai buvo pažįsta tarptautinė teisė ir tai buvo e, labai aiškiai akivaizdu. Ir tokiu taip pat ir Junktinės valstijos savo įsiveržimu Iraką pažeidė tarptautinę teisę. 25 Europos valstybės toje E, karinėje operacijoje dalyvavo, siūsdamas arba ginklus, arba karius, arba uh, teikdamas logistinę paramą ir tai buvo pažįsta tarptautinė teisė, netgi Obama tą pripažįsta. Aš noriu pasakyti ir Libijoje taip pat. Puikiai žinote, uh, kad e, buvo e, jungtinių tautų rezoliucija atitinkama dėl Libijos taip pat vertinama šiek tiek kitaip. Buvo manančių, kad neturėjo teisės niekas bombarduoti Libijos. Taigi dėl tarptautinės teisės laikymosi kyla problemų, nes arba tas tarptautinė teisė turi būti jos visapuškai laikomasi, arba Jeigu jos nėra laikomasi, kalbėtojo mikrofonas išsijungia, taigi mes negalime teikti, kad e, tarptautinė teisė vienur veikia, o kitur gali neveikti, nes mums yra neprivaloma. Aš nenoriu Jums pasakyti, kad e, tarptautinė teisė dabar turėtų būti peržiūrėta. Tiksliau, Noriu tą pasakyti, mes turėtume nustatyti tam tikras taisyklės, kurios būtų visiems aiškios, nes e, jeigu tam tikromis sąlygomis taisyklių nesilaikoma, tai negalima po to reikalauti, e, kad jų būtų laikomasi esant kitoms sąlygoms, nes e, Kosovo atvejs atvėrė Pandoros skrynė ir ponas Brokas teigia, kad tai buvo ypatingas atvejis, bet tokių ypatingų atvejų yra daug, pavyzdžiui, Krymas yra ypatingas atvejis ir kitų tokius ypatingų atvejų yra daug ir jeigu jūs vieną tokį atvejį sukūrėte, tai tikėkitės, kad ir daugiau tokių atsiras. Toks būtų mano atsakymas ir aš noriu e, pakviesti Europos parlamento narių grupę, nes e, sulaukime kritikos, kad neįsileidžiame jų į Rusiją Aš e, noriu pakviesti Europos parlamento narių grupę atvykti į Maskvą, aptarti visas problemas. Diskutuojant, mes keisdavomės delegacijų vizitais ir pastarai kartą, man, man atrodo, kad kovo mėnesį Elmarai buvome atvykę į Strasbūrą, dabar jūsų eilė. Ir e, mes mielai jūs priimsime Maskvoje ir jūs visi gausite vizas ir galėsite visur patekti. Ačiū. Pirmininkas, ačiū. Leikite, dar neįsiskirstikite keletą pastabų pasakyti. Teisybė, kad Rusija sprendžiant kai kurios klausimus konstruktyviai bendradarbiavimo, turime daug bendrų interesų, kovant su teroristais, taip pat e, ekonomikos, prekybos srityje, sprendžiant problemas susijusias su, su e, Iraku, Islamo valstybės veiksmais ir kitose sritise tai parodo, kad e, būtų prasminga palaikyti tinkamus tarpusio santykius, tačiau tik vadovautis tarptautinė teisė, o Kosovo ir Krymo situacija yra visiškai skirtinga, nes e, Serbija užpolė Kosovą ir pradėjo vykdyti ten genocidą, to tarpu Krymo Krymas turėjo autonominį statusą ir, ir e, rusakalbių gyventojų teisės buvo ten pakankamai gerai apsaugotos, todėl tai negalime lyginti tarpusavę šių dalykų. Taip pat e, mes turime suvokti, kad e, jokių pretekstų vadovaujantis negalima pažeisti šalies teritorinio vientisumo ir Ukraina tokio preteksto nedavė. Taigi būtent e, šiais principais remdamėsi turėtume kalbėtis ir manau, kad jeigu trečiadienio pokalbė atneš kokiu nors rezultatu, tai turim, turime konstatuoti, kad Rusija uh, turime siekti, kad Rusija pripažintų, kad dalyvauja šiame konflikte, kad jie neksavo Krymą, kad jos kareiviai ir ginklai yra rytų Ukrainoje ir e, Rusija turi prisimti konflikte dalyvaujančios šalies statusą ir prisimti savo atsakomybę už šio konflikto sprendimą. Ir e, <clears throat> visuomet iki šiol Rusija neigia, kad dalyvauja konflikte ir aš tikiuosi, kad trečiadienį ta padėtis pasikeis ir e, kad Rusija aktyviai dalyvau šį konfliktą sprendžiant. Džiaugiuosi, kad šiandien vyko ši diskusija, tikiuosi, kad e, galėsime tęsti toliau, tačiau Europos parlamento pozicija yra visiškai aiški, tam, kad Europoje būtų taika, būtina pripažinti ir laikytis tarptautinės teisės. Labai ačiū. Berlin bringt immer mit, ne? Berlin bringt immer mit.